E, priemonės. Dėkoju visiems, kurie padėjo man atliekant šį sudėtingą ir sunku darbą, kuris galų galę atnešė neblogą rezultatą. Dėkui. Too, Brun, and... Dėkoju poniai Debrun ir komisijos nariui, taip pat ir visiems diskusijoje dalyvausiams parlamentarams. Balsuosime dėl šio klausimo rytoj. Kitas darbo atvarkės punktas yra komisijos pareiškimas dėl direktyvos dėl kelionių paketų peržiūros. Pone Daly. Jums suteiksiu žodį. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, aš labai džiaugiuosi šią galimybę pristatyti Jums komisijos pažangą peržiūrint kelionių paketų direktyvą. Kai direktyva buvo primta 90 metais, kelionių paketai buvo labai populiarūs. Nuo to laiko rinka, kelionių rinka labai stipriai pasikeitė. Internetas dabar leidžia vartotojams tiesiogiai užsisakyti keliones iš e, išvykų organizatorių ir oro linijų. Beje, biudžetinės oro linijos e, padarė revoliuciją turizmo sektoriuje. Taigi dabar vartotojai turi labai daug e, galimybių rinktis. Dauguma piliečių patys organizuoja savo atostogas ir keliones, vietoj to, kad įsigytų kelionių agentūrų siūlomus paketus. Dėl šių priežasčių vartotojai dabar nebėra apsaugoti savo atostogų metu. Egzistuojanti direktyva sudarė nevienodas sąlygas atostogų sektoriui. Kai kurie yra reglamentuojami senosios direktyvos, kiti organizatoriai dėja ne. Taip pat kilo ir tam tikrų teisinių skirtumų valstybėse narėse taikant šią direktyvą. Tai reiškia, kad direktyvą reikia atnaujinti. Dėl šios priežasties komisija atliko poveikio vertinimą, kad galėtų peržiūrėti kelionių paketų direktyvą. To darbo jėmėsi praėjusiais metais. Komisija paskelbė tyrimą dėl vartotojų patiriamos žalos dėl dinamiškų paketų įsigijimo. Taip pat komisija konsultavosi su visuomenė dėl šios direktyvos peržiūros. Konsultacijos buvo baigtos 10 metų vasario 7 dieną. Dabar komisija svarsto daugiau negu 170 pasiūlymų, į kuriuos atsižvelgs rengdama poveikio vertinimą. Direktyvos peržiūra priklausys nuo poveikio vertinimo rezultato. Bet norėčiau labai trumpai pristatyti mūsų darbo pagrindinius principus. Pirmiausia, mums svarbiausias dalykas yra vartotojų apsauga, kad vartotojai galėtų pasitikėti savo kelionių paketais. Kitas dalykas, turime užtikrinti geresnį vidaus rinkos veikimą šioje srityje. Turime puikią galimybę suvienodinti valstybėse narėse taikomus teisės aktus. aktus. Galiausiai būtina įdėkti vienodas sąlygas kelionių agentūrams. Komisija ketina pateikti pasiūlymą 2011 m. pradžioje. Pagrindinės problemos greičiausiai kils dėl direktyvos apimties taikymo apibrėžimo. Komisija ketina išplėsti direktyvos apimti, kad apriektų daugiau aspektų, įskaitant ir dinaminius paketus. Tokiu būdu bus galima apsaugoti daugiau vartotojų vykstančių į keliones. Mums taip pat reikia patikslinti kelionių agentūrų ir sutarties šalių įsipareigojimus ir pareigas. Komisija taip pat svarstys naudą ir išlaidas, kurias atneš e, naujoji direktyva. Galiausiai komisija nori užtikrinti vartotojų apsaugą oro linijų bendrovių nemokumo atveju. To reikalavo parlamentas visiškai neseniai. 2009 metų pabaigoje komisija paskelbė ataskaitą, kurioje buvo svarstomos galimybės, ką daryti bankroto atveju. Taip pat komisija pradėjo vis, viešas konsultacijas 9 metų gruodžio mėnesį. Taigi tokios konsultacijos padės komisijai atlikti poveikio vertinimą ir numatyti pačias geriausias apsaugos nuo bankroto galimybės iki šių metų pabaigos. Ačiū. Ačiū. Ir pirmasis diskusijoje pasisakys ponas Švab. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš savo frakcijos vardu norėčiau padėkoti ponui Dali už pažadus, patikinimus, kad jau 11 metais iš praeisio amžiaus dar e, atėjusi direktyva bus peržiūrėta, atnaujinta, tikrai savalaikis pasiūlymas ir mes turime galimybę, kurią turėtumėme pasinaudoti matome, kad egzistuoja virtinė klausimų, e, kuomet e, paketinių kelionių atvejais ne viskas yra gerai ir aišku. Na, pavyzdžiui, šiandien internete, interneto tinklalapiuose galite per nuorodas e, užsirezervuoti kelionę, nors šitos, šitoms kelionėms netaikomi tokie apsaugos mechanizmai kaip kaip kad turėtų. Čia pirmiausia pigių skrydžių bendrovėms taikoma. Taip pat reikia pažymėti, kad tokios bendrovės dirba daugelį valstybių narių ir dirba neorganizuotai, fragmentuotai, tai apsunkina vartotojų apsaugą, nors vartotojus reiktų apsaugoti. Manyčiau, kad naujoji direktyva turėtų tą keisti. Toliau Turime e, išspręsti klausimą, ar e, lėktuvų keleiviai, turi, turistai pagal galiojančias paketinių kelionių taisyklės neturėtų būti apsaugomai viename dokumente. Ir taip išspręstume dar vieną teisėkuros atsiprašau, problemą. Taip pat, ponia komisarė, turėtumėme suvokti, kad skirtingi nacionaliniai įvertinimai dėl kelionių organizatorių labai apsunkina visą procesą. Vienose šalise e, kelionių pardavimo agentai e, turi tokią pat atsakomybę e, kaip kelionių organizatoriai, kitur yra kitokia situacija. Norėtumėme, kad Europoje dėl pamatinių faktų susitartumėme, tai tikrai uh, palengvintų tarptautinių tokių kelionės organizatorių reglamentavimą. Nepamirškime ir interneto, kad internetu įsigijamos paketinės kelionės turėtų būti atitinkamai e, paženklintos, kad būtų išvengta įvairiausių piknaudžiavimų. Ačiū. Dėkui. E, žodis panui Keliai. Ačiū pirmininkė. E, kolegos komisarė. Ši diskusija vyksta e, labai laiku. E, e, Jis svarbi turizmui, vartotojų apsaugai, kelionių industrijai. Mes matome, kad visur bankrutuoja kelionių organizatoriai ir skrydžių bendrovės ir dėl to dažnai nukenčia vartotojai. E, dabartiniai teisės aktai e, juos prastai apsaugo, jiems nesuteikiama e, informacija, kaip gali parkeliauti į namus, pakliuvę į bėdą, nėra vieno telefono ir kurio galėtų kreiptis, ieškodami pagalbos ir nėra teisinių apsaugos priemonių. Manau, kad ta situacija tęsiasi per ilgai paketų kelionių e, direktyvos trūkumai e, Europos parlamente buvo pastebėti dar prieš dešimt metų atitinkamame pranešime e, visiškai aišku, kad reikia daugiau įstatymų vartotojams apginti. Tai, kad ta direktyva dar ir vadinasi kelionių paketų direktyva, rodo, kaip ji yra pasenusi. Daug keliautojų e, mano šalyje Airijoje daugiau ir nebesinaudoja tokiais kelionių paketais. Mm, yra įmanoma e, pirkti keliones e, internetu, pasinaudoti tokių tinklalapių kaip TripAdvisor teikiamą informaciją. Būtina vartotojams labai aiškiai pasakyti, kas atsitikus kelionės E, uždėlsimui ar, ar kai kelionė neįvyksta, turėtų būti atsakingas. Pirmininkas prašo pono Kelį neskubėti, kalbant, nes vertėjams yra sunku jį išversti. Bet prašo taip pat e, gana greitai baigti pasisakymą. E, pagal dabartinius įstatymus neaišku, kas atsako ar oro bendrovė, ar kelionių organizatorius, ar e, geležinkelio stotis, ar dar kas nors. E, čia reikia aiškumo, kad visi žinotų, kas už ką atsakingas. E, jeigu mes norime Europos ekonomikos, kuri remtųsi tarptautinė priekyba, vartotojai turi labai aiškiai žinoti, kokie yra įsakmė ir kaip jie įgyvendinami. Jeigu nežinote, kur kreiptis, kaip galite ieškoti kažkokios kompensacijos. Visų pirma, e, e, pagrindiniai e, vartotojų apsaugos principai turėtų būti įrašyti labai aiškia kalba taikomose įstatymuose. Pagaliau dar viena mintis, kurią galėtų apsvarstyti komisija. Kiek kainuoja tikrasis skrydis? E, E, dabar matome, kad oro bendrovės e, taiko mokestį už praktiškai viską, už, už e, lagaminą, už kitus dalykus. Aš manau, kad komisija čia turėtų įnešti aiškumo ir pasinaudoti tą galimybę. Trys minutės poniai Maisner. Pone pirmininkė, ponios ir nai, gerbiamas komisijos nariai. Alde frakcijos narių, noriu Jūs pasveikinti šioje salėje sakėte, kad bus bandoma peržiūrėti direktyvą, kuri jau priimta. Tai yra labai gera žinia ir turime pasidžiaugti tuo, kaip, taip pat kaip ir tuo, kad mes gyvename Europoje ir galime Europos parlamente aptarinėti galimybę keliauti su naminiais gyvūnėliais, su šeškais pavyzdžiui. Tai yra europiečių privilegija. Mes galim kalbėti apie tokius dalykus, aptardami vartotojų apsaugą, bet neretai pamirštame pakalbėti apie žmonių keliones pagrindinės keleivių teisės. Norime užtikrinti e, piliečių judėjimo laisvę ir apie tai nuolat kalbame. Prieš 20 metų buvo priimta direktyva dėl e, kelionių paketų. Tada buvo nuspręsta, kad galima laisvai keliauti po visas ES valstybės narės, pasidžiaugti jų grožių, keleivių teisės buvo apgintos. Ir aš pati Tiesą sakant, dėl nieko nepergyvenu, maniau, kad viskas gerai funkcionuoja ir jeigu įvyksta kokių kliūčių, tai žmogui yra kompensuojama už tai. Tačiau per 20 metų daug kas pasikeitė. Neretai dabar žmonės užsisako keliones individualiai per internetą, dėl to atsiranda tam tikrų įstatymo taikymo spragų. Prieš šešerius metus mes klausime transporto komitete e, apie Sky European Slovakijos avialinijos atvejį. E, tai yra pigios e, avialinijos, kurios sukūrė e, nemažai problemų keleiviams žmonės užsisakydami internetu jų bilietus kreitinėmis kortelėmis susidūrė su rimtais sunkumais. Mes turime užtikrinti piliečių judėjimų laisvę, turime suteikti jiems galimybę e, turistauti, tačiau turi būti užtikrinta vartotojų apsauga deramai. Jeigu norime, kad Europoje keliaivių apsauga būtų geresnė, turime peržiūrėti e, E, paketinių kelionių, kelionių paketų direktyvą. Kaip mano kolega jau sakė, mes taip pat turėtume pagalvoti, ar nereikia atskirų taisyklių avialinijų keleiviams. Manau, kad dėl to reikėtų surenkti atskirą diskusiją. Mes norime, kad ne tik naminiai gyvūnėliai galėtų laisvai keliauti, šeimos su vaikais taip pat turi turėti galimybę saugiai ir laisvai keliauti po visą Europą. Toliau uh, Bröpels keturios minutės. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai kolegos. Nuėsis komisijos narys jau išsakė klausimo esmę. Teisinė bazė daugiau nebetitinka realybės. Ir manau, kad tai darosi akivaizdu keliaujant. Dėl to susikuria nemažai e, trinties e, ne tik tarp keliaujančiųjų, bet ir tarp kelionių operatorių matėme, kad dabartinė direktyva buvo e, pritaikyta daugeliu keleivių, tačiau dabar jos nebepakanka, nes keleivių apimtis vis labiau išauga. Valstybės narės jau kurį laiką reikalauja, kad ši direktyva būtų peržiūrėta. Galimi sprendimai jums visiems žinomi. Ką tik baigėsi konsultavimosi procesas ir manau, kad e, pribrendo laikas imtis ryštingesnių žingsnių. Aš sveikinu komisijos nario pareiškimą, tačiau būčiau labai dėkinga, jeigu jūs išsakytumėt konkretesnių e, minčių apie svarbiausias aktualijas. Pirmiausia, e, direktyvos taikymo apimtis turi būti išplėsta ir tiksliau apibriešta. Kaip girdėjome, vartotojai vis dažniau patys susiformuoja savo keliones E, užsisakydami tam tikras konkrečias paslaugas. Neseniai girdėjome, kokiu problemu iškilo Eurostar keleiviams. Tūkstančiai turistų susidūrė su sunkumais, nes negavo jokių kompensacijų dėl viešbučių rezervacijų ar kitų bilietų, susijus, kuriais jie negalėjo pasinaudoti dėl Eurostar traukinio sutrikimų. Su tokiomis situacijomis negalime susitaikyti. Naujoje direktyvoje reikėtų apie tai labai aiškiai kalbėti. Privalome E, prisiminti, kad šiais laikais kelionių rinka yra labai įvairi ir valstybių narių rinka turismo požiūriu yra labai skirtinga. Valstybės narės taiko nacionalinę precedentų teisę, bet skiriasi tam tikros teisinės koncepcijos. Pavyzdžiui, kelionių operatorius, agentas e, arba e, kiti E, subjektai susiję konkrečiai su kelionėmis, neretai yra apibrėžiami kitaip. 2007 metais e, buvo užmėgstas Europos komisijos ir suinteresuotų pusių turizmo versle dialogas. Kas yra daroma, kad tas konsultavimosi procesas leistų priimti konkretų sprendimą komisijoje? E, sakoma, kad turėtų būti sukurta tam tikra ženklinimo sistema keleiviams apsaugoti. Ką komisija čia veikia? Antras klausimas būtų susijęs su kelionių agentūrų atsakomybė ir jų vaidmeniu. Manau, kad jas reikėtų labai aiškiai apibrėžti, nes dabar internete vartotojai gauna daugybę informacijos, tačiau ne visuomet ji yra teisinga. O kai kuriais atvejais gali ji net pakengti e, keliautojų interesams. Pavyzdžiui, gali paaiškėti, kad žmonės bando išsinuomoti e, būstą atostogoms, kuris net neegzistuoja, tik parašy, apie jį parašyta internete. Todėl direktyvoje turėtume įvesti daugiau aiškumo. Neseniai matėme, kaip daug agentūrų ar viešbučių bankrotavo. Direktyvoje reikėtų numatyti, kaip keleiviai yra apsaugoti nuo bankroto. Ypatinga dėmesį e, Belgijos ir Olandijos turistai e, prašo atkreipti į e, bilietų pirkimą per sienas, nes e, neretai e, žmonės susiduria su sunkumais todėl, kad e, už sienos sistema skiriasi, reikalavimai skiriasi. Perkamų kelionių paslaugų kainos turi apimti viską, kas numatyta. Ar jūs komisijoje su tuo sutinkate? Dėl kelionių paslaugų tiekimo. Jas tiekiant turi būti labai aiškiai keliaujams įvardintos jų teisės, jie turėtų būti geriau informuojami ir operatorių pareigos turėtų būti visiems aiškiai suvokiamas. Aš tikiuosi, kad komisija greitai šios uždavinius išspręs ir mes galėsime pasiūlymą aptarti parlamente. Ačiū. Ačiū dabar ponas Bylan dviems minutėms. Unijna direktyva w sprawie zorganizowanych podróży. Europos Sąjungos kelionių direktyva, kurią svarstome šiandien, buvo priimta prieš 20 metų. Tuo metu populiariausia atostogų rušis buvo dvi savaitės atostogų, kurias žmonės užsisakydavo per kelionių agentūrą iš katalogo. Ir direktyva numato svarbiausias apsaugos priemonės vartotojui. Tai yra, ji reikalauja skaidrumo, ji taip pat numato galimybę nutraukti ryšių su kelionių agentūra ir apsaugą kelionės metu. Tačiau problema yra ta, kad per, pas, per pastarąjį 20-metį šios ryties verslo modelis visiškai pasikeitė, atsirado naujų galimybių E, pasirūpinti kelionėmis ir atostogomis. Aš pats bei daugelis mano tevinainių tai darome internetu. Ir taip elgesi apie 23 procentai europiečių. O Švedijoje ir kitose šalyse e, tokių apie 40 procentų gyventojų taip elgesi. Taigi, Ir dabar tokių e, žmonių apsauga, jiems numatoma apsauga yra daug žemesnė nei tų, kurie renkasi atostogas per e, kelionių agentūras. Taigi, manau, kad nu, nu, dabartinė, ap, dabartinis apsaugos lygmuo yra tikrai per mažas. Taigi, noriu paklausti komisijos, kada konkrečiai ši direktyva bus peržiūrėta ir kokių pokyčių reiktų tikėtis. Uh, Europos parlamentas skatina, visapusiškai skatina naudotis elektroninės priekybos paslaugomis, tačiau tuo pačiu metu mes neužtikriname reikalingos apsaugos tokiems vartotojams. Panas Malcer, e, pusantros minutės. Pirmininkė, e, yra skirtumų ne tik vartotojų apsaugoje, bet ir kalba formuluotės skiriasi. Būtent todėl mm, kelionių paketų e, teikiamos galimybės skirtingose šalise skiriasi. Taigi, mes kalbame apie 20 metų senumo direktyvą, tačiau E, teisės nuostatų peržiūrėjimas nereiškia, kad reikėtų vesti visiems vienodą sprendimą. Sąlygos ir nuostatos gali skirti skirtingose valstybėse. Būtų pavojinga bandyti visus suvesti, suversti į vieną krūvą. Jeigu norite, kad kelionio agentūros prisimtų didesnį atsakomybę, turite nepamiršti, kad tai reikš rimtas ekonominės pasiekmes. Jeigu nenorime, kad mažos kelionių agentūros išnyktų ir kad viskas uh, vyktų tik internete, turime kalbėti at apie atsakomybę. Ir labiausiai nukentėtų tie, kurie nesirinktų siūlomo vien, visuotinio sprendimo. E, pagalvokime apie situaciją Graikijoje. Man atrodo, kad e, Graikijos padėtis atsilieps visiems. Šiuo metu Graikijoje vyksta protestai ir tikiuosi, kad mums e, neteks stebėti valstybės bankroto. Köszönöm a Pone Kosa, dviems minutėms. A tisztelt képviselőtársak segíts figyelmét arra, hogy micsoda kiváló. Labai ačiū. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką. Mano požiūriu jis tikrai įdomus. Smikalas klausimų metu nustatė tam tikrą principą ir tas principas, man atrodo, labai, nu, labai geras. Tai yra, Simkalas pasakė, kad viena iš svarbiausių laisvių yra laisvas asmenų judėjimas. Kągi puiku, tad būtina padaryti taip, kad įvairios teisės sistemos, kurios egzistuoja, įvairio, kurios egzistuoja E, kelionių srityje būtų kažkaip suvienodintos ir šalia to suvienodinimo dar turi atsirasti ir skaidrumas. Šiuo metu pirmininkauja Ispanija. Ispanija turizmo sritį padarė vienu iš savo prioritetų. Kodėl tas sektorius šiandieną toks svarbus? Ogi todėl, kad direktyvos, kurios yra susijusios su šiuo sektoriumi, jau yra sulaukusios 20 metų ir daugiau. Tuo tarpu e, asmenų teisės, ypatingai asmenų su negale teisės yra negerbiamos, nei kalbant apie paprastas įprastinės keliones, nei apie kelionių paketus. Mums iš tiesų reikalinga sukurti kažkokią teisų e, vartotojo keleivio teisų hartiją, į kurią būtų įtrauktos taip pat ir neįgaliųjų žmonių teisės. Visi, visų žmonių, kurie norėtų dalyvauti tose e, organizuotose kelionėse, tokiu būdu kiekvienas pilietis galėtų laisvai keliauti po visą ES teritoriją. Pone Tikau, ačiū, ponė pirmininkė direktyva dėl kelionų paketų apima ke kelionę apsigyvenimą ir kitas paslaugas, numato vartotojų teisės bei kalba apie paslaugų, turizmo paslaugų teikėjų pareigas. Tačiau ta direktyva neatsižvelgia į, joje nekalbama apie turizmo paslaugas siūlomas internetu. 23 procentai visų uh, Europos piliečių nusiperka atostogas internetu. Taigi direktyvą reikia peržiūrėti ir jos aprepti įtraukti ir kitokio pobūdžio turizmo paslaugų teikėjus. Direktyva turi kalbėti apie visų vartotojų teisės, taip pat apie e, internetu siūlomą paslaugą, apie visas jos sudedamasias dalis. Taip pat svetainės siūlančios turistinės paslaugas turėtų, pri, tu, turėtų, turi, turėtų įsigyti leidimus siūlyti tokias paslaugas kad jos susipareigotų teikti geresnį informaciją. 2009 m. sausio mėnesio komisijos pranešimas dėl e, kelionių paketų sektoriaus dinamikos atskleidžia, kad 10 procentų išaugo e, internetu įsigijamų kelionių e, kiekis, beveik 12 procentų tokių kelionių įsigijama internetu, nors jos sudaro iš viso 25 procentus visų įsigijamų kelionių kainos. Taip pat e, turistai e, renkasi e, tokius siūlymus internetu, dinamiškus siūlymus internetu, nes tai suteikia daugiau lankstumo ir galimybių. Uh, dėl to, kad jiems primtinesnė siūloma kaina arba dėl to, kad, jie, kad tai geriau atitinka jų poreikius. Kartais tokias keliones galima ir įsigyti tik internetu. 70 procentų skundų, kurių sulaukė Europos vartotojų teisų tinklas, 70 procentų tų skundų skundėsi dėl uh, turizmo paslaugų dėl to, kad buvo sutikta netinkama informacija prieš kelionę ir kelionės metu. Taip pat dėl to, kad paslaugos buvo prastos kokybės arba netitiko skelbtino, jų skelbto lygio. Taigi tikiuosi, kad direktyva bus tinkamai peržiūrėta dabar. Ačiū dabar vienai, vienai minutė, ponas Haba. Pone pirmininkė, noriu padėkoti e, komisijos nariui taip pat ir vidaus reikalų, kaip ir vidaus reikalų komiteto pirmininkas. Dėl to, kad atėjote į posėdį šiuo vėlyvų metu ir dėl to, kad atsakėte į mano komiteto gruodžio trečią užduotą klausimą ir išsamei atsakėte į visus klausime keltus aspektus. Man atrodo, dabar e, komisarui rengiant pasiūlymą, mano komitetas bei transporto komitetas, kuris nori dalyvauti svarstant daugybę jūsų iškeltų klausimų, turės laiko apie visą tai pamastyti. Manau, jog atsižvelgiant į e, atostogų ir kelionių sektoriaus pokyčius, apie kuriuos kolegas, kolegos kalba šiandien, reikia viską e, išnagrinėti ir atsižvelgti į visas tendencijas. Tačiau nemanau, kad reikia e, parengti per nelyg griežtas ribojančias nuostatas. Man atrodo, kad yra dar vienas aspektas, į kurį reikia atsižvelgti, svarstant e, internetu įgyjamų kelionių klausimą. Pavyzdžiui, viešbučio saugumo aspektai, kuomet žmonės perka viešbutį internetu. Reikia įve įvesti saugumo kriterijus. Manau, kad mes turime teikti ambicingą pasiūlymą ir man atrodo, kad jūs būtent tą kryptimį ir norėtumėte eiti ir mano komitetas visapusiškai jūs palaikys rengiant tokį pasiūlymą. Ačiū dabar ponas Klas, pusantros minutės. Ja, dank u voorzitter. Dit is nu zo'n dossier waar de Europese Unie wel degelijk een concrete meerwaarde. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū. Aš manau, kad jeigu daugiau suteiksime apsaugos milijonam žmonių ES, kurie išvyksta atostogauti, tai iš tiesų labai didelės pridedamosios vertės įgysime. Tarptautinės problemos reikalauja tarptautinės strategijos joms spręsti. Taigi mes visi sutinkame su tuo, kad 90-ųjų metų direktyva yra visiškai pasenusi. Tuo metu, kai direktyva buvo kuriama, buvo tiesiog e, daroma taip, kad pasižiūrima į brošiūrą ir tada iš brošiūros išsirenkama kelionė, ta kelionė rezervuojama kažkokioje tai kelionių organi... E, agentūroje. Tačiau šiandieną vis daugiau ir daugiau žmonių rezervuoja keliones internetu. Vis daugiau ir daugiau atsiranda naujų reiškinių, pavyzdžiui, kai e, pradeda veikti rinkoje tokios kelionės, kurios siūlo e, keliones labai pigiai ar, ar pradeda siūlyti įvairius kruizus ir panašiai. Taigi e, įvairūs kelionių tipai turi būti įtraukti į direktyvą, taip pat reikia labai aiškiai apibriežti, kas už ką atsakingas teisiškai, kas už ką atsako, taip pat reikėtų padaryti taip, kad iš tiesų būtų realiai apsaugojami e, piliečiai, jeigu kažkokia kelionių agentūra subankrutuoja. Tik tais tokiu būdu, jeigu sukursime tikrą sistemą, galėsime pagelbėti milijonam žmonių ES. Ačiū. Pane Ponas Kaza, dviem minutėm. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau, pas, aš norėčiau pasinaudoti šią progą ir pasveikinti naująjį komisijos narį Europos parlamente. Kaip girdėjome, per pastaruosius keletą metų labai ženkliai sumažėjo paketinių kelionių pirkimas agentūrose. Mes matome, kad e, kelionės perkamos internete suteikia vartotojai kur kas mažiau apsaugos negu agentūrų parduodamas kelionės. Agentūros parduodamos paketus e, e, įtraukia kaštus susijusius su direktyvos tenkinimu. Tuo tarpu žmonės perkantis internetu e, keliones tokių papildomų kaštų nepadengia. Manau, kad ši direktyva neapsaugo vartotojų, bet to dėl jos susikuria tam tikra iškraipyta pusiausvira e, pačiame turizmo versle. Mes norėtume, kad Europos komisija užtikrintų vienodą e, kelionių traktavimą, nepriklausomai nuo to, kaip jos perkamos. Komisija turėtų suteikti reikalingas garantijas vartotojams. Žinau, kad e, komisija visuomet sako, kad tai e, laiko prioritetu, tačiau reikėtų pirmiausia išaiškinti ir atnaujinti apibrėžimus ir terminus. Aiškiai reikia apibriežti, kas yra vartotojas, kas yra pardavėjas, kas yra operatorius. Be to reikėtų aiškiau apibriežti pagrindinius terminus susijusius su e, sutartimis ir direktyvos taikymo apimtimi. Mano nuomonė, operatorius turėtų tenkinti visas Europos tarybos nuostatas nepriklausomai nuo to, kaip paketas yra parduodamas, ar tiesiogiai, ar per agentūrą. Kelionės operatorius turėtų būti tas subjektas, kuris parduoda arba siūlo kitiems parduoti paslaugas numatytas pakete, e, kuris priklauso jam kaip operatoriui. Be to, pagal paketą turi būti suteiktos absoliučiai visos numatytos paslaugos. Aš tikiuosi, kad e, ponas Daly dirbs tą kryptimį ir mes tikimės, kad vartotojai turės tas teisės, kokiu jiems priklauso turėti. Selova dvi minutės. Dėkoju už suteiktą žodį. Ponas komisarė, brangus kolegos. Direktyvos dėl kelionių paketų peržiūrėjimas turėtų pasitarnauti e, turizmo, e, turizmo sektoriui, kuris, kurį taip pat įtakoja dar ir naujos, e, naujos technologijos, tokios kaip per, e, per kelionių pirkimas internetu arba įsijungimas į rinką tokių e, pigių operatorių. E, labai viskas gerai, tačiau tuo pačiu atsiranda ir grėsmių. Mažiau saugus vartotojai. Prie, pavyzdžiui, prieš keletą mėnesių transporto komitetas vienam e, komisijai buv, uždavė klausimą dėl e, Baku e, oro uosto bankroto. E, būdavo taip, kad keleiviai negalėdavo sugrįžti, e, sugrį, sugrįžti namo e, dėl bankrutuojančių kompanijų, taip kad reikėtų labai e, sureaguoti į šitą situaciją, kad galėtumėm spręsti problemas. Mes nenorėtumėm, kad vėl kiltų tokių problemų kaip Sky Europe praeitais metais. Labai daug E, problemų, tos problemos turi bendrą vartiklį. O vien, e, ir bendras vartiklis vadinasi e, geresnė, geresnis informavimas, geresnė apsauga, geresnė, geresnės, didesnis skaidrumas. Mano nuomonė būtina padaryti taip, kad vyktų, įvairio, kad vyktų konsultacijos jeigu norime, kad konkrečiai galėtumėm spręsti konkrečias problemas. Visi piliečiai turi būti vienodai informuojami ir visi turi vienodai žinoti apie įvairias problemas ir kaip jas spręsti. Pone Foster, vieną minutę. Mhm. You, pone Foster, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Trumpai norėčiau pakomentuoti trečiąjį klausimo žodžių aspektą. Uh, įmonių bankrotas. Neseniai parlamento priimtoje rezoliucijoje buvo reikalaujama įsteigti garantijų fondą, kuris galėtų būti naudojamas avelinių bankroto atveju. Tačiau tokio fondo įsteigimas turėtų būti finansuojamas pačių vartotojų. Tai yra, keleiviai turėtų turėti, mokėti didesnės kainas už bilietus. Šiame etape tai yra būtinas žingsnis. Ir e, mes žinome, kad jau dabar vartotojai moka labai daug už oro uosto mokesčius ir kitas prievalės. Europos komisija turėtų užtikrinti, kad nacionalinės aviacijos tarnybos ir reguliuotojai e, laikytųsi dabar jiems e, e, iš jų reikalavimų prievalių ir e, tenkintų visus jiems keliamus reikalavimus prieš pradedami likvidacijos procesą. Komisija turimtis reikalingų veiksmų jau dabar. Galiausiai mes raginame Europos komisiją imtis kitų keleivių apsaugos priemonių, įskaitant privalomos informacijos suteikimą apie riziką, draudimo galimybės ir kitus apsaugos mechanizmus. Thank, thank you. Now, Mr. Higgins, Ačiū, ponas Higgins, dvi minutės. Uh, when Ačiū. Aš manau, kad mes visi plojome, kai ankstesnis vartotojų apsaugos komisaras 2009 m. rūpiučio 29 d. pasakė, kad dabartinė direktyva yra atgyvenusi, vadinasi, e, ją reikia peržiūrėti, bet dėl to iškilo nemažai problemų keliautojams ir visuomeniai bendrai. Kodėlgi tos, tą direktyvą būtina peržiūrėti? Kažkada ji buvo labai gera, bet dabar ji nebetitinka šio laikinių e, keliautojų interesų. Nėra galvojama apie keleivių pačių susiformuojamus paketus, o tai tampa vis labiau plintašią praktiką. Vartotojai e, turi neretai perka paslaugas, kurios yra tiekiamos iš kitų ES valstybių narių. Keleiviai dabar patys susiformuoja kel, kelionių paketus, nes gali lengvai naudotis internetu. Per pastarosius keletą metų atostogų uh, apsaugos priemonės sumažėjo nuo 90 iki 60 procentų. Matome, kad neretai atskirais komponentais žmonės perka kelionę ir viešbučius. Mes pripažįstame, kad ES yra pasiekta labai daug, mes tuo didžiuojamės, manau, visai pagristai, bet jeigu pažvelgtumėm į dabartinę padėtį keliautojų apsaugos rytyje, tai pamatytume, kad ES kelionių paslaugų rinka yra menkiausiai integruota pasaulyje. Be to, gana neaišku, kas už ką atsakingas ir kada vartotojas yra apsaugotas. Pavyzdžiui, jeigu žmogus naudojasi kreditinė kortelė, jis gauna papildomą apsaugą. Tačiau kai kuriuose valstybėse to ne, nėra. Pavyzdžiui, Airijoje to nėra daroma. Kai kurios avialinijos, kelionių operatoriai, kruizų operatoriai ir panašiai nebesupranta, kas už ką atsakingas. Todėl reikėtų labai aiškiai apibriežti, pasinaudoti šio laikinėmis e, e, technologijomis ir užtikrinti, kad naujoje priemamoje direktyvoje būtų numatyti visi įmanomi atvejai ir keleivių apsauga jų e, problemų atvejais. Dėkuoju, panie Pšeničiansi. Po... Ponas Kurskas, vieną minutį. Ačiū, pirmininkė. Aš palaikau kelionių paketų direktyvos peržiūrą, nes ji jau nebetspindi šiandienos realybės Daugiau nei 70 procentų visų vartotojų patys pasirūpina savo kelionėmis ir jie renkasi pigias, pigius skrydžius sulančias avialinijas. Tačiau manau, kad direktyvos apriepti reikėtų labai tiksliai apibriežti. Ir nes dabar dabartinė situacija nėra palanki nei vartotojams, nei verslui reikėtų išplėtoti direktyvos aprepti, kad ji apimtų ir dinamiškai siūlomas kelionių paslaugas. Neįsivaizduoju situacijos, kurioje, e, jeigu tu įsigyji viešbutį ir kelionę, tai traktuojama kaip paketas. Tačiau vartotojas turi tiksliai žinoti, kokia apsauga jam yra suteikiama. Kai kuo pasirūpins pati laisva rinka. Galbūt reikėtų pagalvoti apie logo, kuris būtų naudojama tokiais atvejais. Dabar ponė Rana. Ačiū ponė pirmininkė. Aš esu iš Austrijos, tai yra iš šalies kurioje turizmas vaidina labai svarbų vaidmenį, sudaro svarbę ekonomikos dalį ir visada sudarė tokią dalį. Taigi, turizmas yra ypač svarbus mūsų šaliai ir džiugiuosi, jog komisija svarsto šį klausimą savo kadencijos pradžioje. Ačiū Jums, komisarė. Judėjimo laisvė reiškia, kad per pastaruosius 20 metų situacija nepaprastai pasikeitė. Šiandien žmonės naudojasi internetu ir jų pasirinkimas, kuomet jie renkasi kelionės, yra visiškai kitoks. Kelionių modeliai yra visiškai kitokie. Jei žmonės dabar nori atostogauti, tai jie turi teisę grįžti iš atostogų patenkinti, o iškilus problemams ir sunkumams turėtų būti galimybė e, gauti kompensaciją arba atgauti uh, sunkiai uždirbtus pinigus. Dažnai renkantis galimybę įsigyti kelionę internetu, siūlomos kelionės ten yra pigesnės. Tačiau e, kartais pasitaiko, jog atskirai perkant kelionę ir atskirai įsigijant viešbutį sulaukia visiškai skirtingos kokybės paslaugų. Ir galiausiai kelionio agentūrom prisimama atsakomybė yra kitokia nei e, oro linijų bendrovių. Reikia nustatyti aiškiai teisinę apsaugą, kad būtų aišku, kas už ką atsakinga. Aš tikiuosi komisijos pasiūlymą ir aš tikiuosi, kad jame bus atsižvelgta iš juos klausimus kad būtų tinkamai, taip, tokiu būdu būtų tinkamai pasirūpinta mūsų piliečiams, nes būtent dabar žmonėms reikalingos tikros geros atostogos. Pasisakymai pagal prašau, prašau, prašau žodžio. Pirmasis ponas Papa Nikolau. Labai ačiū. Tikra tiesa, kad šiandieną interneto naudojimas vartotojui leidžia visiškai kitaip pasirinkti atostogas ir visiškai kitaip jas planuoti. Interneto dėka galima dabar pirkti visiškai netokius paketus, kurie iš anksto suformuoti, tačiau atostogas susidaryti, susiplanuoti pačiam. Dalyvauja įvairius operatoriai ir čia iškyla klausimas, kas prisims atsakomybę, jeigu, e, jeigu kartais kiltų kokiu nors problemu. Visi šitie klausimai šiandieną kolegų buvo keliami visiškai teisė, tai šiandieną mes turime atnaujinti seną direktyvą. Graikijai šis klausimas yra taip pat labai svarbus, kadangi mūsųose turizmo sektorius yra taip pat labai išsivystęs ir turime nemažai problemų, kiekvieną kartą susidūrę su problemomis ieškome kaltų ar tai agentūra karta, ar dar kažkas kitas. Taip kad reikia kurti sistemą, ir sistema turi būti patikima, kad jie būtų patenkinti visi, kas turizmo sektoriuje dirba ir kas turizmo sektoriumi naudojasi. Visi turi būti informuojami apie savo teises. Tiek keliones organizuojantis, tiek keliaujantis. Reikėtų informuoti apie visas spragas, e, kad piliečiai galėtų realiai savo teisėmis naudoti. Iš magyar nyelven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 Paneliai 20 metų yra šaunus amžius, tačiau direktyvai 20 metų reiškia, kad jau reikia daryti plastinę operaciją. Mūsų gyvenime yra keturi nauji dalykai. Visų pirma, internetas. Internetas leidžia mums pasirinkti atostogas, patiems jas susiplanuoti, nuvykti į patį tolimiausią planetos kampelį, e, bet kai nuvažiuojame į ten, galime susidurti su tokia, su tokia realybė, kad geriau jau būtumėm prieš tai porą kartų bent pagalvoję, ne iš karto šovus pirmai minčiai į galvą ten ėmė ir nuvažiavę. Dar labai svarbu padaryti taip, kad e, būtų aiškios kainos ir kad vartotojai žinotų, ar tos kainos, kurias jis, kur, kurias jis moka, yra legalios, ar yra kažkokia legali, nelegali konkurencija, nelojala konkurencija ir panašiai. Toliau kokybė. Viena ver, e, vienoje vietoje, viena, vienoje valstybėje gyvenančių e, valstybių e, piliečių akimis žiūrint viešbutis yra visai neblogas, kitiems jis atrodo niekam tikęs. Toliau saugumas. Mums visiems tenka prievolė keleiviams, keleiviams, keleivius padaryti saugiais, kad jie pasijūstų saugiais ir mes iš direktyvos to ir tikimės. Mr. Sin Kelly. Toliau pana Šonkelį. Uh, Ačiū ponė pirmininkė. Labai daug kolegų minėjo, kad būtina peržiūrėti direktyvą ir aišku, kuo greičiau, tuo geriau. Ypač buvo pabrėžiama, kad tai reikalinga vartotojui, tai visiškai teisinga. Bet kad tai bus naudinga vartotojui, nereiškia, kad tai bus naudinga verslui. Reikia ieškoti galimybių pasiekti naudos ir vartotojui, ir verslui. Ypač prisiminkime, kad per artimiausius metus maždaug 2 milijonai e, ES gyventojų virši 60 metų amžiaus slengsti. Tokiu būdu mūsų verslas turės prisitaikyti prie tų žmonių norų kelionėms. Jie turi keliauti be sunkumų, be problemų. Jeigu ši direktyva apima viską, tai turime pagalvoti, pavyzdžiui, apie maisto apsaugą. Vartotojai turėtų pagalvoti apie galimybės E, prisit... Atsiprašau, direktyvai turėtume pagalvoti apie galimybės pristeikti prie vartotojų vyresnių negu 60 metų. Ši direktyva turi būti naudinga ir vartotojui, ir verslui. Ačiū. Köszönöm. Következő felszólaló e, Kadenbach asszony. Labai ačiū. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Herr... Pone Kadenbach. Ačiū, pone pirmininkė. Komisarė. E, aš turiu didelę šeimą ir bėgant metams išmokau naudotis kelionės atostogas siūlančiais katalogais. Tai nėra taip paprasta. Ir norėčiau, kad ši direktyva suteiktų galimybę vartotojams turėti tikrą pasirinkimo laisvę, o tai yra įmanoma tik tuo atveju, jeigu yra kažkokia tai uh, kažkoks kriterijus, kurio pagrindu gali lyginti siūlomas paslaugas. Dar vienas svarbus dalykas - vaikų amžius. Kartais siūloma, pavyzdžiui, kaina vaikams iki 6 metų, kartais yra speciali kaina vaikams iki 12 metų. Uh, kartais reikia už viską mokėti. Reikėtų aiškumo šiuo klausimu, tai apsaugotų vartotojus ir kelionių agentūras. Vartotojams svarbu žinoti, ką jie perka, kad žmonės žinotų, kad jie gauna visą e, informaciją. Madam Stylė. Ačiū. Toliau ponė Stylė. Ačiū ponė pirmininkė, dėkoju komisarui. Norėčiau Mm, pakalbėti apie keleivius su negale bei apie vaikus, apie saugumą viešbučiuose. Mes nesitikėjome, kad viskas keisys tokia sparta, kokia viskas keitėsi per pasosius 20 metų. Bar noriu iškelti vieną klausimą. Kalbė, kalbėjome apie mokesčius, užmokant kredito korteles. Žmonės naudojasi kredito kortelėmis ir tikisi tam tikros apsaugos, tačiau e, agentūros tuo naudojasi, kartais du kartus nuskaitoma už tą pačią kelionę ir kartais jeigu yra keturi keleiviai, dar reikia sumokėti keturis kartus papildomą mokestį, reiktų žmonės apsaugoti nuo to. O Škotijoje mes ypač esame susirūpinę, kad žmonės būtų apsaugoti nuo sukčiavimų internetu, nes atostogoms dažnai žmonės taupo ir tai yra didžiausia jų, didžiausios jų išlaidos per metus. Ačiū. Köszönöm, asszonyom. A következő felszólaló Balcsitis úr. Ačiū gerbiamas, gerbiamas komisarė. Kelionių rinka per pastaruosius du dešimtmečius vystėsi e, labai dinamiškai. Vis daugiau žmonių patys susikomplektuoja keliones, pirkdami paslaugas iš skirtingų operatorių ir paslaugų tiekėjų. Tačiau dabar galiojančios direktyvos nuostatos šiems naujiems kelionių paketams netaikomos, o tai reiškia, kad mūsų piliečiai keliauja nesaugiai. Manau, kad peržiūrint direktyvą yra būtina kuo tiksliau apibriežti jos taikymas rytį ir neturėtume leisti kad nelanksčios taisyklės paliktų mūsų piliečius be tinkamos apsaugos. be to turi būti išspręstas ir atsakomybės klausimas tais atvejais kai bankrutuoja oro vežėjai ar kelionių paslaugų teikėjai. per pastarąjį dešimtmetį daugiau negu septyniasdešimt aviakompanijų bankrutavo palikdami keliautojus visiškoje nežinioje todėl manau kad šis klausimas turi būti aiškiai akcentuotas peržiūrint direktyvos nuostatas. ačiū. Köszönöm, ezzel befejeztük a kecsdeáj felszólalásokat. Vége, a vita végén ismételten fel. Dėkoju visiems, tuo baigėme pasisakymus pagal procedūrą prašau žodžio. Ir dabar suteikiu žodį komisarui užbaigti diskusijas šiuo klausimu. Pone pirmininkė, išklausiau su dideliu susidomėjimu narių išsakytų nuomonių. Daugelis jūsų patvirtino komisijos pasirinktą kryptį kai kurie akcentavo ir pabrėžė kitus aspektus, kuriuos pasižymėjome ir pasirūpinsime, kad juos visus būtų atsižvelgta svarstant šią direktyvą ir vykstant jos peržiūrai. Noriu Jūs patikinti, kad komisija labai rimtai imsis visų šių klausimų ir kad ji yra pasiryžusi ieškoti geriausio kelio, geriausio sprendimo. Šiuo metu vyksta konsultacijų procesas, mes analizuojame informaciją, kurią surinkome per nesenai surinktas e, konsultacijas. Visi tose konsultacijose dalyvavo valstybės narės, suinteresuotų grupių atstovai, vartotojų organizacijų atstovai. Noriu Jūs taip pat informuoti, kad e, balandžio 22 komisija surenks seminarą. Tame seminare bus svarstamos politikos galimybės e, peržiūrint kelionių paketų direktyvą. Ir bus aptarti visi klausimai, kurie buvo iškelti šių diskusijų metu. Norėčiau pabrėžti, kad dar per anksti m, mm, spręsti, kokiu keliu eisime priekin. Reikia atlikti poveikio vertinimą. Tačiau esu pasiryžęs, kad visi mūsų veiksmai turėtų vesti link didesnės Europos vartotojų apsaugos. Prieš užbaigdamas norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo ir pasisakė šiuose debatuose. Ačiū. Köszönöm szépen, biztos úr, ezzel a vitát lezárom. A következő napirendi pont. Labai ačiū komisarė, aš manau, kad galime pabaigti nagrinėti šį klausimą. Toliau pagal darbo tvarkę klausimas žodžių komisijai mokesčių.